Lainen e, pranešimo susijusio su Europos aplinkos ekonominė sąskaita. Tai yra toks pakeitimas, darbo tvarkę dabar tvirtiname. Pirmasis darbo tvarkės punktas. Tai yra Europos parlamento pirmininko pareiškimas 1941 e, m. trėmimų Baltijos šalyse minėjimas. Po to vyks trumpi debatai, kurių metu politinių frakcijų atstovai pasisakys šią temą. Gerbėmėji ponai, kolegės ir kolegos, šį mėnesį minime 70-asias masinių deportacijų E, metinės, kurias įvykdė TSRS e, nuo 1941 metų Baltijos šalyse. Šios e, deportacijos tikslas buvo ištremti Lietuvos, Latvijos, Estijos elitą. Buvo ištremti mokslininkai, Taip pat žmonės, kurie pasižymėjo žodžio laisvę. Mes minime tūkstančių žmonių, žmonių atminimą Baltijos šalyse. Taip pat minime ir totalitarnės sistemos e, žlugimą. Smerkiame padarytas, padarytos nusikaltimus. Šie trėmimai mm, vėliau reiškia, kad šios šalys vis dėlto galėjo tapti lais, laisvos. Mm, Viskas prasidėjo nuo Stalino ir Ribbentropo paktų. Mes e, šiandien minime labai svarbę dieną, kuri yra labai svarbi mums visiems, o ypač kolegiams ir kolegams iš Latvijos, e, Lietuvos ir Estijos. E, šios metinės rodo, kad europiečiai yra pajėgus įveikti didelius sunkumus, didelę įtampą. Ir todėl labai džiaugiamės, kad kaip tik šiandien mūsų tarpe yra ir um, daug kolegių ir kolegų iš tų šalių. Norėjau paprašyti, kad trumpai pasisakytų įvairių politinių, politinių frakcijų atstovai. Ponas Tjun Kelamas, žodis Jums. Dėkuoju, Ačiū, ponė pirmininkė, už malonius solidarumo žodžius. Prieš 70 metų, kai maždaug 50 tūkstančių lietuvių, latvių ir estų piliečių buvo brutaliai ištremti iš savo namų, e, iš sovietų okupuotų Baltijos šalių. Lyginant šį skaičių, tai yra 50 tūkstančių su 5,5 milijono e, gyventojų e, Baltijos šalise, lyginant tos skaičius su Junktinės karalystės e, gyventojų skaičiumi ar panašiai, tai tie 50 tūkstančių iš Baltijos šalių reiškia 430 tūkstančius Junktinės karalystės piliečių arba 3 milijonų 363 tūkstančius Prancūzijos piliečių tokių skaičių tose šalise, tokių tremimų nepasitaikė. Jau 41 metais sovietų vadovybė nusprendė, kad e, Lietuva, Latvija ir Estija e, turėtų būti išvalyti nuo antisovietinių elementų, kaip sakė pirmininkas. Jie turėtų būti išvalyti nuo politinio ekonominio elito. Tremtiniai buvo vežami e, gyvuliniais vagonais į Sibirą, tolimąją šiaurę, kur jie susidūrė su badu, šalčiu ir prievartiniu darbu. Vyrai buvo atskirti nuo savo šeimų ir e, buvo nuvežti į e, stovyklas, kur daugelis jų mirė arba buvo nužudyti. Daugelį vietų beveik 50 e, procentų tremtinių mirė. 41 metų tremimai su, e, buvo smarkus smūgis demokratiniai pilietiniai visuomeniai. Toks smurtas E, sukėlė didžiulę psichologinę traumą e, aukoms ir dėl ko įsigalėjo baime e, cenzūra, o dėl to kilo tokie jausmai, kad teisingumo negali būti. Sergejus Kovaliovas, Sakro premijos laimėtojas, nebejoja, kad naudojant šiuolaikinę terminologiją šie veiksmai gali būti įvardyti kaip nusikaltimai žmonijai. Todėl 70-ųjų e, metinių e, tų trėmimų paminėjimas yra galimybė giliau suprasti, kad e, jūsų praeitis yra ir mūsų praeitis ir atvirkščiai. Kuo geriau žinosime apie 41 metų nusikaltimus, tuo geriau mes suprasime savo bendrą Europą, bendrą istoriją. Dėkuoju kolegoms už jūsų dėmesį ir solidarumą kurių Baltijos šalių tautos laukia taip ilgai. Ačiū. Dziękuję bardzo. E, Labai ačiū. Ponas Hanes Svoboda, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Ačiū, pane pirmininkė. Mielas kolega Kelama, mielas kolegės ir kolegos iš Baltijos šalių, mielas kolegės, mėly kolegos. Šiandien mes e, prisimename masinės deportacijas iš Baltijos valstybių. E, šios deportacijos tai yra vienas svarbiausių istorijos puslapių. Per praėjusį šimtmetį Įvyko tiek deportacijų, kad jį galime vadinti deportacijų šimtmečių, šimtmečių, per kurį vyko nežmoniški veiksmai. Turime atskleisti um, stalinizmo ir sovietų istorijos juodasias puses. Tačiau tas istorijos aiškinimas neturėtų reikšti agresijos. Turėtume aiškiai vertinti šviesiasias ir tamsiasias istorijos pusės. Tačiau, galvodami apie Baltijos e, šalių aukas, pagalvokime ir apie armėnus, kurie buvo ištremti iš Turkijos. Taip pat e, prisiminkime Turkijos ir Graikijos konfliktus. Daug deportacijų mm, vykdė nacijų režimas, taip pat ir sovietų komunistinis režimas. Taip pat ir deportacijos po antrojo pasaulinio karo atvėrė naujas žaizdas, tokias kaip Jugoslavijos karas. Neturime prisiminti, kad daug kolonijinių režimų taip pat e, propagavo deportacijas. Yra įvairiausių treimimų formų. Būta bauginimo ir dabar svarbu įsiaiškinti, kas yra kaltieji, kaip tai įvyko, pavyzdžiui, Mladičiaus atveju. Tačiau svarbiausias dalykas yra vis dėlto ES vienovė. Mes susivienijome su savarankiškomis Baltijos valstybėmis ir aišku, Europos vienijimosi procesas dar yra nebaigtas. Tas istorinis uždavinys yra uždavinys, kurį mes turime padaryti mūsų visų piliečių labui. Daugelis daug jau yra nuveikst, nuveikta, pavyzdžiui, tyriant Dansigo procesą, kurį mm, inicijavo tame tarpe ir prezidentas Kvašnevskis. Romų atveju taip pat vyko treimimų. Turime neturime dabar tremti, pavyzdžiui, nepriimdami Šiaurės Afrikos migrantų. Ir turime atidžiau uh, nagrinėti tokias idėjas kaip uh, griežtesnis, uh, griežtesnė sienų kontrolė ir migrantų atstumimas. Turime galvoti apie tikrasias demokratinės garantijas. Neturime pamiršti, niekada neturime pamiršti tų pamokų, kurias išmokome iš antrojo pasaulinio karo. Tik tokiu būdu sukursime bendrąją Europos Sąjungą. Dziękuję, panie wiceprzewodniczący, pan. Ačiū, ponia pirmininkė, ponas Leonidas Donskis, Alde frakcijos vardu. Ačiū europos parlamento prezidente gerbiamieji kolegos baltijos šalių gyventojų trėmimai tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt vienas metais buvo vienas iš dramatiškų ir tragiškų xx amžiaus įvykių. smūgis lietuvai latvijai ir estijai jų politinėms bendruomenėms ir tiesiog civilizuotam gyvenimui izoliavo penkiems dešimtmečiams šias tautas ir šalis lygiai kaip ir sudavė didžiulį smūgį europos solidarumui ir europos buvimui kartu šita izoliacija baigėsi tik devyniasdešimt vienas metais kada iš tikrųjų buvo galima kalbėti apie lūžį baltijos tautų istorijoje bet tik tai du tūkstančiai keturi metų data baltijos šalių įstojimas į europos sąjungą iš tikrųjų žymėjo ir užbaigė europos padalijimą. nekaltų civilių gyventojų daugiausia labiausiai išsilavinusių pažangiausių žmonių sąmoningas trėmimas tai stalino eros socialinės inžinerijos ir kovos prieš individus bei tautas jų atmintį bei orumą neatsiejama dalis. ir vis dėlto galima baigti optimistiška gaida tas faktas kad šiandien pone prezidente ir mieli kolegos mes galime paminėti septynis dešimtmečius fakto kada įvyko nekaltų žmonių trėmimas baltijos šalyse ir tai kad mes šitą pripažįstame sugrąžina europai jos orumą solidarumą ir konsoliduotą mūsų politinę atmintį. ačiū. Dziękuję panu. Ačiū, ponai. Robert. Kolega Roberts Žilė, konservatoriai ir reformatoriai. Kungs, lai gan Baltijos valstybės. Ačiū, ponia Pintė. Nors, ačiū, Ačiū, ponė pirmininkė. Nors Baltijos šalių gyventojų tremimai 41 e, metų birželio mėnesį ir 49 metų kovo 24 e, dieną buvo didžiulis pažeminimas, kai žmonės buvo siunčiami tiesiog į mirties stovyklas į Sibirą. Europos pilietinė visuomenė šito vis dėlto dar nežino. Hitlerio režimas buvo pasmerktas, tačiau Stalino režimas, jo vykdomas genocidas tam tikrose politinėse sloksniuose e, laikomas neįvardytinų dalykų. Tai daro labai blogą poveikiai e, Baltijos šalių žmonių psichologijai. Kaip sakė Solženicinas, tai iš tikrųjų pakirto žmonių e, solidarumą ir moralę. Kodėl mano tauta vis dar turi klausytis e, Maskvos versijos visos šios istorijos, kad Baltijos šalių okupacijos nebuvo, kad Molotovo Ribbentropo pakto nebuvo, nors e, jo pasakmes buvo 40 metų okupacija. Kodėl mes vis dar turime klausytis tokios istorijos, kad mus iš tiesų išlaisvino mūsų geriausių tautų atstovų? Todėl aš norėčiau paraginti Europos komisiją e, padaryti viskas, kas yra jos galiuose, kad būtų atlikti tyrimai e, šių nusikaltimų ir kad totalitariniai nusikaltimai būtų pasmerkti. Ačiū. Ačiū kolegai. Ponas Francas Obermaeris, e, frakcija nepriklausantis narys. Ačiū, ponia pirmininkė. Vokietijoje Hitleris ir Stalinas pasidalino savo interesų sferomis ir ypač skaudžiai nukentėjo Baltijos valstybės, panašiai kaip ir mm, Baltarusijoje, taip ir e, Baltijos šalyse pirmosios deportacijos įvyko birželio 13-14 dieną, be jokio iš ankstinio perspėjimo e, žmonės nieko nežinojo. Estijos parlamentas e, šiuos nusikaltimus įvertino kaip nusikaltimus žmonijai. Birželio 14 diena yra um, istorijos minėjimo atminties diena. Europoje e, Birželio 14 diena atkreipia visų dėmesį į mažų valstybių skausmą, kurį jos patyrė tuometinėje Sovietų sąjungoje. Ačiū kolegai už pasisakymą, debatai šią temą baigiami. Kitas darbo atvarkės punktas yra pono Laineno pranešimas Europos aplinkos ekonominės sąskaitos. Suteiksiu žodį pranešėjui Džo Lainenui. Žodis jums. Ja, Pone pirmininkė, mielos kolegės, mėly kolegos, mes šiandien svarstame, o rytoj balsuosime